Ora all'ordine eh, del giorno c'è la relazione e... Eikime prie kito klausimo, tai Echeverija pranešimas, integruotas siuntinių pristatymo rinka elektro... ES elektroninės priekybos augimui paskatinti. Skiriu keturias minutės pranešėjų, prašom. Muchas gracias, presidenta. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas vakaras visiems. Europos vieninga skaitmeninė rinka yra vienas iš mūsų prioritetų. Mes labai daug dėmesio tam skiriame pastaruosiuose įstatymų projektuose ir galima pasakyti, kad per 4,5 metų Europoje mums pavyko sukurti skaitmeninę aplinką Europoje. Tai yra naujų galimybių aplinka, sujungti mūsų rinką, išlipti iš krizės ir pritaikyti mūsų ekonomiką, mūsų verslą ir vartotojus prie naujosios skaitmeninės eros, tam, kad galėtume atgauti savo konkurencingumą. Nes konkurencingumo Europoje be abejo pastarojų metų trūko, lyginant su mūsų pagrindiniais konkurentais. Taigi darbo rinka tai taip pat yra nauja galimybė įtraukti mūsų jaunus žmonės, leisti jiems įsilieti į darbo rinką. Ir buvo pateikta tikrai ne viena iniciatyva, kurios reiš, ir jos reiškia didelę pažangą konsoliduojant Europos bendrąją skaitmeninę rinką. Kalbant apie vidaus rinką ir taip pat vartotojų apsaugą, elektroninė ekonomika yra labai aktuali. Ir tam, kad elektroninė priekyba galėtų vykti sklandžiai, o tai buvo įvardyta kaip tikslas 2010 m. rugsėjo mėnesį ir po to 12 metais gruodžio mėnesį buvo parengtas kelrodis planas, skirtas sukurti bendrai skaitmeniniai rinkai. Dėl to buvo parengta ir Europos parlamento rezoliucija praėjusiu metu Liepos mėnesį. Ir visas tas darbas, kurį atlikome dėl vieningos skaitmeninės rinkos reiškia, kad kas mėnesį nuo 2011 e, metų sausio mėnesio mes rinkomės ir buvo parengtas ne vienas pranešimas šiuo klausimu. Taigi iš tiesų buvo nuveikta nemažai. Tačiau dar ne pabaiga. Tam, kad e, ciklas užsibaigtų, mes turime patvirtinti dabar mano pristatomą pranešimą. Jis kalba apie tai, kaip yra pristatomos internetu perkamos prekės. Iš tiesų labai svarbu, kad elektroninė rinka būtų pilnai funkcionuojanti, kad būtų ir veiksminga prekių pristatymo sistema. Tai yra vienas iš aspektų, kuriuo, kuris labai svarbus, kuriant vartotojų pasitikėjimą elektroninė priekyba. Taigi prekių pristatymo sistema visoje Europoje turėtų veikti sklandžiai ir suteikti galimybę tiek individualiems vartotojams, tiek e, MVI užsisakyti prekes internetu ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad visos užsakytos prekes pasiektų paskirties vietą greitai ir saugiai. Taigi reikia imtis reikiamų žingsnių tam, kad pagerintume dabartinę situaciją. Norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už jų bendradarbiavimą. Jie iš tiesų parodė labai daug geronoriškumo siekiant kompromisu. Taip pat e, noriu pasakyti, kad ir komitete mes jau sutarėme, dėl šio pranešimo jam buvo pritarta vienbalsiai. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, mūsų kelias dar nebaigtas dar liko nemažai ką nuveikti ir nemažai iššūkių mūsų laukia ateityje, kol jau galėsime tikrai pilnai pabaigti sėkmingą e, elektroninės rinkos funkcionavimo sistemą. Ir manau, kad būsima parlamento kadencija turėt, turės tą padaryti. Tai yra tokia svajonė ir tikiuosi, kad ji taps realybė. Ir pabaigai noriu pasakyti, kaip jau ne vieną kartą sakiau ir niekada nepavargsiu to kartoti, kad kelias iš krizės yra skaitmeninis. Dėkui.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 reikėtų baigti kurti vidaus rinką, užtikrinant ir tinkamas logistinės paslaugas. Tai labai svarbu įmonėms. Taip pat e, tai siesi ir su užimtumo politika. Šioje srityje vyksta labai spartus pokyčiai ir Kai kurios e, įmonės tikisi paramos. Dabar pastebime, kad kai, kur, kai kuriuose sektoriuose kyla kainos, kad įmonės sudaro tam tikras kainodaro strategijas ir e, daroma viskas, kad kai, kurie, e, kai kurios varžovės būtų tiesiog pašalinamos iš rinkos. Ačiū toliau, Tsikau, e, prašom. Grazie. Livrarea mărfurilor achiziționate online a fost identificată. Ačiū. Internetinė prekyba ir e, pre, pre, internetinis prekybos skatinimas yra vienas svarbiausių prioritetų ateinanči, ateinančiais metais. E, Vienas iš dviejų o, vartotojų pirkusių internetu skundžiasi, kad iškilo problemų. Reikia e, didinti vartotojų pasitikėjimą internetinė prekyba, reikia užtikrinti, kad jį būtų skaidresnė ir teikti daugiau informacijos apie siuntų pristatymo galimybės. E, ypač apie galimybės e, prekę gražinti, jeigu ji yra apgadinta arba jeigu pristatymas vėluoja. Norėčiau pakalbėti apie geografinę aprepti ir apie siuntų pristatymą kaimo vietovėse ir tokiuose regionuose. Reiktų užtikrinti šią galimybę ir tose vietovėse. Ačiū toliau komisaras Andor. Ačiū, pirmininkė. E, mano savo kolegos komisaro Barnie vardu norėčiau padėkoti pranešėjai Eševeryje, o taip pat ir IMKO komitetui už tai, kad jis taip svariai prisideda prie mūsų pastangų sukurti integruotą skaitmeninių paslaugų rinką ES. Mes prieš porą metų esame pateikę E, komunikatą e, šioje srityje norėtumėm sukurti palankę įmonėms terpę, taip pat atsižvelgti į e, dabartinės aplinkybės, suteikti naujų galimybių ir vartotojams ir paslaugų teikėjams. Mes kalbėjome apie keletą veiksmų, pavyzdžiui, elektroninių sąskaitų modernizavimą, autorinės teisės tinklo neutralumą ir taip toliau. Visi šie e, veiksmai turi tiesioginio poveikio mūsų kasdieniniam gyvenimui, nes daug vartotojų nori apsipirkti internetu. E, siuntų pristatymas yra labai svarbus internetinės priekybos elementas, reikia užtikrinti vartotojų pasitikėjimą. Taip pat, kaip žinia, vartotojai dažnai e, perka ir kitose šalise ir apie 45 procentai vartotojų vis dėlto prispažįsta, kad jie jaudinasi, ar jiems siunta tikrai bus pristatyta iš kitos šalies. Taip pat ir įmonėms yra labai svarbus dalykas siuntų pristatymo sistemos prieinamumas. Dabar e, įmonės mano, nemažai įmonių, apie 15 procentų įmonių mano, kad siuntos pristatymas iš užsienio yra problematiškas. E, Taip pat e, mes turėtumėm užtikrinti, kad e, tokios integruotos sistemos veiktų puikiai. Mums reikia tokios suntų, suntinių pristatymo sistemos, kuria atitiktų tiek įmonių, tiek ir vartotojų lūkesčius. Tokia sistema turėtų veikti sklandžiai. Taip pat e, siuntinių pristatymo sistema turėtų paskatinti, turėtų skurti didesnį pasitikėjimą internetinės prekybos sistema. Jeigu kyla kažkokių problemų, jas reikėtų skubiai spręsti po viešųjų konsultacijų, kurios įvyko 2012 metų pabaigoje. E, Atsižvelgianti tai, kas parašyta šiame pranešime, e, ir mes paskelbėme kelrodį planą 2013 metų lapkritį ar gruodį. Ten kalbame apie tai, kokie pagrindiniai iššūkiai kyla vartotojams, taip pat ir prekybininkams. Tame kelrodėje plane kalbama apie tai, e, kokių veiksmų turėtų imtis valstybės narės, operatoriai, paslaugų teikėjai. Visų šių veiksmų, visi šie veiksmai siekia pagrindinių trijų tikslų. Visų pirma, tai yra skaidrumas e, visose grandinės dalise, ypač atsižvelgiant į vartotojus ir įmonės. Taip pat reikia užtikrinti uh, E, siuntinių pristatymo sistemų geresnį prieinamumą, ypač kai siuntiniai pristatomi užsienio valstybėje. Ir trečia, reikėtų užtikrinti didesnę vartotojų apsaugą, kai e, siuntinys vartotojo nepasiekia, reikėtų numatyti veiksmingą skundų nagrinėjimo mechanizmą. Mažmenininkai, o taip pat ir vartotojų organizacijos jau pradėjo konstruktyves e, diskusijas ir kai kurios siuntinių pristatymo sistemas jau e, priemė e, vartotojams palankių sprendimų. Ir mes tikrai tikimės, kad visi vykdys savo įsipareigojimus. Mes vis dėlto manome, kad reikia imtis ir papildomų veiksmų tam, kad būtų galima atsižvelgti į mažų bei vidutinių įmonių poreikius. Uh, o taip pat ir į sunkiau pasiekiamų regionų ypatumus. Vartotojai turėtų gauti patogesnės ir skaidresnės paslaugas. Taip pat reikėtų tęsti ir toliau diskusiją su socialiniais partneriais, tam, kad būtų užtikrintos tinkamos e, įdarbinimo sąlygos e, siuntinių pristatymas rytyje. Komisija ragina visas susijusias pusės e, konsultuotis, tartis. Mes stebėsime, kokia pažanga bus pasiekta sektorija per ateinančius pusantrų metų. Na, nu, na ir tuomet nuspręsime, ar reikia imtis dar ir papildomų veiksmų. Labai ačiū. Ačiū. Baigiame diskusiją, o balsavimas įvyks rytoj 11.30. 12. O dabar Eikime prie paskutinio šio vakaro pranešimo. Tai yra Nikolai pranešimas dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje. Suteikiu žodį pranešėjai keturias minutės.